Kedves kollégák, rátérünk a... Mėly kolegos, kitas klausimas yra pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Norėčiau Jūs informuoti, kad gavome labai daug prašymų pasisakyti ir paaiškinti balsavimo motyvus. Bet, bet kuriuo atveju turime nutraukti posėdį vėliausiai be 15.3, kad būtų galima pasirengti popiečio posėdžiui. Taigi tie pasiaiškinimai, kurie nebus, ne, ne, netiks laiko šiandien.